ir jeigu nėra prieštaravimų, tai tuomet tvirtinami tie įgaliojimai. Socialistų ir demokratų e, frakcija pona Gutierą siunčia į, dirbti į delegaciją tarp parlamentiniams ryšiams su Rusija. Jeigu nėra jokių prie, prieštaravimų, tai tuomet tvirtinamas e, šis sprendimas. Taip pat aš gavau komisiją.